Toliau paskutinis šios dienos klausimas yra vienos minutės pasisakymai. Pradėsime nuo ponio Heis. Vieną minutę. Mikrofonas neimtas. Ačiū pirmininkė už galimybę kalbėti. Parlamente norėčiau trumpai pakalbėti, jeigu leisite, apie labai svarbę cigarečių kontrabandos problemą manoma, kad 10 milijardų eurų yra prarandama kasmet. Taip pat skaičiuojama, kad 11 procentų visų parduodamų cigarečių ES yra neteisėtos, mano šalyje Airijoje tai sudaro apie 13 procentų. Ir aš norėčiau pagirti neseniai vykdytą e, operaciją, kurią atliko e, kovos su sukčiavimu tarnyba, kai buvo 130 milijonų cigarečių buvo sulaikytojų. Ir aš norėčiau, kad būtų daug, dar daugiau bendradarbiaujama ir integruotai dirbama tarp Olafo e, pakrančių apsaugos ir muitinių tarnybų valstybės narėse. Turime sustiprinti e, šį darbą, kad sustabdytume cigarečių kontrabandą. Ačiū. Ačiū. Toliau, ponas Kaputo, vieną minutę. Grazie, prezidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos, ECB vykdyti bandymai pademonstravo, kad 25 procentai bankų, 25 bankai nesilaiko kapitalo reikalavimų, 9 iš tų bankų buvo Italijos bankai. Tai gali skurti problemų ekonomikai matome, kad daugumai Italijos bankų reikia stiprinti savo atsargas daugiau kaip 10 milijardų eurų. Taigi, kaip bankinė sistema užtikrins, kad e, kapitalas laisvai tekėtų, jeigu e, trūksta lėšų, ekonomikai finansuoti. finansuoti. Galbūt Italijos bankinė sistema nėra tokia didelė kaip kitose, e, kitose šalise. Ačiū. Toliau panas Zver vieną minutę. Lepa za besedo. Ob koncu vsake plenarke Evropski parlament obravnava kršitev. Ačiū. Bet kurio plenarinio posėdžio pabaigoje yra kalbama, kalbama apie žmogaus teisų pažydinėjimus trečiosiose šalyse, kur kyla įvairių sunkumų, kur nėra laikomasi žmogaus teisų. Aš turiu pasakyti, kad ir mano miestelėje Slovenijoje mes susidurėme su žmogaus teisų pažeidimais. Dviejus metus, dviejams metams buvo įkalintas asmuo, kuris kuriam buvo pažadėtas kyšis. Tai buvo Jans Jančio opozicijos veikėjas. Mes visi, visi žinome, kad tokia bausmė galiausiai bus panaikinta, tačiau politinių kalinių Europoje yra. Yra politinis kalinys, kuris 158 dienas jau sėdi kalėjime. Ir dėl to iliustracijos įstatymas yra reikalingas ir mes tikimės Europos pagalbos. Ačiū ponui, ponui Isver. Simon. Ačiū, ponė pirmininkė. Praeitą kartą, kai čia kalbėjau, tai pasisakiau apie Europos jaunimo garantijas ir iniciatyvą ir tai, kad Junktinės karalystės vyriausybė nesugebėjo jau antruosius sistemos įgyvenimo metus gauti kokiu tai lėšų. Ir dabar norėčiau pasinaudoti galimybę ir pakalbėti apie ES struktūrinius e, fondus ir lėšas, kurios nebuvo išmokėtos Europos komisijos dėl to, kad jie mano, jog Junktinės karalystės vietos partnerystės nėra tinkam, ats, pakankamai skaitingos, skaidrios ir tinkamos institucijos toms lėšoms gauti. Junktinės, karalys, Junktinės karalystės vyriausybė juos tokia situacija tenkina nes jie nenori kofinansuoti tų lėšų ir galiausiai rezultatas tas, kad tos lėšos nėra įsisavinamos ir aš norėčiau kreiptis į Europos komisiją ir Junktinės karalystės, karalystės vyriausybę, kad problema būtų išspręsta dabar. Parolite, Ačiū, panė Tomašic. Hvala lijepa. U sjeni skandaloznog poteza Hagoje buvo paleistas karo nusikaltėlis Šešil, o um, Serbijos vyriausybė nesureagavo į tai. E, Kroatijoje mes e, susidurime su kitus e, atveju. Ponas Marišičius buvo išsiustas į Serbiją ir nebuvo aišku, kaip Serbijos teisės sauga galėtų prisimti atsakomybę už tai, kas vyko Kroatijos teritorijoje. Tai skandalingas atvejis vykęs Kroatijoje. Humanitarnės pagalbos teikėjams neleidžiama e, aplankyti karo nusikaltelių, nepaisant to, kad jų sveikata kartais yra labai prasta. Nebuvo leista lankytis Serbijos stovyklose. Ačiū, ponia Bilbao Barandika. Gracias, presidenta. Quiero de... Ačiū. Du šimtai penkiasdešimt e, gyventojų Baskų e, regione susiduria su problemomis vėl ir vėl. Tačiau didžiosios Ispanijos partijos balsavo prieš iniciatyvą ir tai yra neracionalus sprendimas, kuris e, kenkia šiems žmonėms, apsunkina jų galimybę dalyvauti visuomeninėme gyvenime. Tai yra nedemokratiška. 1000 332 metų teisės aktais yra dabar vadovaujamasi Ispanijoje, o tai kuria didelės problemas. Ačiū, ponas Horizdi. Ačiū, Katalonijoje vyko demokratiniai rinkimai, o Ispanijos valdžios reakcija buvo grasinimai pastaruoju metu. Europos Sąjungoje vėl ir vėl susidurėme su panašiais atvejais yra kvesionuojama piliečių sprendimo teisė. Reikia esminių pokyčių šioje srityje, reikia pažaboti šias nedemokratijos apraiškas. Europos parlamentas turi užtikrinti, kad žmogaus apsisprendimo teisė būtų gerbiama ir nebūtų paminami demokratijos principai. Reikia laikytis europietiškų vertybių. Ačiū dabar e, Pone Terikabras. Ponas Terikabras. Ačiū, ponia pirmininkė. Pratesant tai, ką sakė ponas Jankoristai, tai e, daugiau kaip 2 milijonai žmonių išėjo į gatves Katalonijoje demonstruodami už E, Katalonijos nepriklausomybę, e, Ispanijos vyriausybė uždraudė e, balsuoti ir kreipėsi teismams, teismus, kad jie patrauktų atsakomybę Katalonijos prezidentą. Atrodo nesuprantama, kad Europos šalyje vyriausybė nori uždrausti žmonėms balsuoti dėl jų ateities. Man atrodo, ateina laikas, kai Europos demokratai, Europos parlamentas atvirai turės imti gintis kataloniečių demokratinės teisės. Ačiū. Toliau ponas Tamburano. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad Graikijoje e, privatizuojama elektros perdavimo bendrovė. E, susidomėjo šią privatizaciją Italijos ir Kinijos e, bendrovės. tačiau e, tai, tai yra sudėtinga situacija. della necessità degli Stati membri di fare cassa svendendo i propri. E, nes e, Italija ir, Italijos ir Kinijos bendrovės konkuruoja dėl privatizacijos Graikijoje ir tokia situacija kyla, kai E, privatizuojamos strateginės įmonės, kad būtų galima išmokėti skolas. Taip vyksta visoje Europoje. Komisija e, karts nuo karto atkreipia dėmesį, tačiau e, negalime leisti, kad taip nuolat vyktų. Ponas Papadamakis toliau. Papadakis. Ačiū pirminkė. Graikijos vyriausybė kartu su trejetu, veikdami kapitalo interesų vardan, mažina pensijas, didina pensinį amžių ir jį planuoja panaikinti lėšų e, socialinės reikšmėm panaikinimą. E, per visas šias ir kitokias barbariškas priemonės didėja autoritarizmas, profsąjungų veikėjų persekėjimas. E, yra bandoma naikinti teisę streikuoti e, ar darbininkams kovoti prieš kapitalistus. Visai remiamas verslas, e, biznėriai, žmonių nenaudai. Visą tai atitinka ir ES visą politiką. Atrodo, kad biurokratai bijo žmonių veiksmų. Turime į tai reaguoti bendru streiku. Ačiū. Pane e, Šulin, ačiū pirmininkė. E, neseniai pažinimėjome 25-asias Berlyno sienos grįvimo metinės, tačiau matėme, kad daug pažadų suteiktų rytiniai e, pusiai buvusiai už geležinės uždangos yra neįvykdyti. Slovenijoje netgi visa totalitarinė sistema dar nesunaikinta. Šiemet Slovenijoje minėjome 25-asias dėmos e, susikūrimo metinės. Tačiau iki šiol yra kliučių e, laisvai demokratiškai visuomeniai funkcionuoti. Europos komisija yra pabrėžusi, kad Slovenijos e, teisės saugos būklė apgailėtina teismams tai vadovauja žmonės, kurie ribojo žmogaus teisės. Ir atrodo, kad Berlyno siena kai kur dar Slovenijoje tebestovi. Pone Šuica. Lenkai tik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 Gal galėtumėte iš naujo pradėti kalbėti? Aš iš naujo įjungsiu laikrodį. Kągi, nepaliko mums didelio įspūdžio pastarėjai įvykiai, kai ponas Šečič buvo paleistas iš Hakos tribunolo. Taip pat nepadarė įspūdžio ir Dačič, premjero pareiškimas. Jis teigia, kad reikalinga prieiga prie jūros. Jeigu uh, Rusijos ir vakarų pasaulio santykiai dar labiau pablogės, mes turėsime pasirinkti vieną iš tų dviejų pusių. Esam, tą turės padaryti šalis, kuri yra ES kandidatė. Bet mes negalime tylėti, jeigu matydami tai, kas vyksta. Ačiū, ponia Rozija, ir vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė. Kolegos, šiais sunkiais laikais e mums reikia pasaulietiškumo šiame kontekste. Popiežiaus Pranciškaus pasisakymas per plenarinę sesiją yra apgailėtinas. E, čia ne vieta e, religiniams kalboms, e, kaipgi dėl laisvės, parinių teisių, kovos prieš diskriminaciją, jeigu konfesinės organizacijos galės kistis į demokratinį procesą. Atkia, kad ES gintų, įgina E, religiją, bet e, kodėl reikia ginti religijų įtaką? E, pasaulietiškumas leidžia mums gyventi kartu, nepaisant visų mūsų skirtumus. Mes nesame, pasakysiu gambeto žodės, mes nesame jokios religijos priešai, mes gerbėme bet kokias sąžinės laisvės, laisvę, religinės nuomonės ir filosofiją. Ačiū. Toliau, ponia Senalova. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie bendrąją rinką. Europos komisija yra paskelbusi laišką e, rūpiučio 8 dieną. Šis laiškas buvo skirtas Europos e, nuomojamų automobilių bendrovėms dėl jų netinkamos praktikos. Ir spalio 28 dieną komisija pasakė, ko jį pasiekė ir e, vis dar bus leidžiama automobilių nuomos bendrovėms imti skirtingą kainą priklausomai nuo klientų e, interneto adresą. E, tai yra diskriminacija. Objektyvus kriterijai tokie kaip šitie nėra pateisinami ir manau, kad tai yra paslaugų direktyvos pažeidimas, todėl raginu komisiją ir ponę komisijos narę Binkovską kovoti su šią netinkamą praktiką. Praėjus e, daug metų po antrojo pasaulinio karo Vokietija ir toliau atsisako mokėti Graikijai atlyginimą už patirtą žalą, kai buvo 46 metais numatyta Paryžiaus konferencijoje, tai yra 800 milijonų eurų be palūkanų, taip pat Vokietija atsisako pas, pasirašytis taikos sustarimas su Graikija, nors abi yra ES narės. Vokietija nesutinka gražinti priversnės skolos, kurią paimti buvo priversta Graikija 42 metais ir dėl tos paskolos žlugo mūsų ekonomika, tūkstančiai graikų turėjo gyventi skurde, tūkstančiai buvo tūkstančiams, tūkstančiams buvo įvyk, įvykdyta mirties bausmė, daugelis mirė koncentracijos stovyklose Vokietijoje. Viskas surašyta Manolis Gleze knygoje, tai yra mūsų kolega Europos parlamente, kuris parašė šią knygą, Vokietija e, turėtų sumokėti tą žalą, žalos, žalos atlyginimą Graikijai. Vienas ES tikslų yra sukurti gerą infrastruktūrą ir jungtis tarp valstybių narių. Šiame kontekste aš ypatingai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į geležinkelius ir kelius, kurie yra labai svarbus. Taigi, norėčiau kreiptis į komisiją, kad komisija kartu su Kroatija ir Slovenija Koparbuje kelio tiesimą teismo darbus užbaigtų. Taip pat Postoina Rūpa ir kitus kelius, taip pat iš Marbor ir iki Kroatijos sienos esantis kelias irgi yra labai svarbus, siekiant už, užtikrinti konkurencingumą, siekiant užtikrinti Istrijos regiono patrauklumą turistams. Taip pat aš norėčiau paprašyti, kad Europos komisija atsižvelgtų į galimybę finansuoti ir užbaigti šios projektus. Glisos. Vieną minutę. Ponas Glesos, pirmasis. Demokrat, demokratija yra pažeidinėjama Graikijoje, kai jos piliečiai gyvenantis užsienyje negali dalyvauti parlamento rinkimuose. Ir aišku, dėl krizės matėme, kaip išaugo emigracija, ypač jaunimo tarpe. Daug jaunų žmonių palieka Graikiją, o Graikijos vyriausybė neleidžia tiem žmonėms balsuoti. Nes, žinoma, kaštai atvykti į šalį ir balsuoti yra per dideli. Ir turi turėti pakankamai pinigų, kad galėtum atvykti į šalį ir prabalsuoti. Taigi, kodėl Graikija nesiklauso savo žmonių balso gyvenančių užsienyje ir kodėl graikams gyvenantiems užsienyje nesuteikia teisės balsuoti. Kai tuo tarpu kiti žmonės gali balsuoti Europos e, parlamento rinkimuose. Taigi kodėl nėra laikomasi įvairių Europos parlamente patvirtintų rezoliucijų, kodėl nėra laikomasi įstatymų, kodėl Europos Sąjunga nedaro spaudimo Graikijos vyriausybei. nors e, bando išgelbėti Graikijos e, bankus. Taigi kas čia ką gelbsti šioje krizėje? Ačiū. Ponas Urtasun. Ačiū, ponė pirmininkė. Kanarų, palei Kanarų salas vyko labai svarbus įvykis. Greenpeace laivas, kuris e, taikiai bandė demonst surengti demonstraciją prieš naftos gavybą laivo įgula buvo areštuota Ispanijos laivyno. Tai yra absoliučių, absoliutus žmogaus teisių hartijos pažeidimas. Tai sukėlė didelį visuomenės pasipiktinimą. Vandresos buvo nelegaliai sulaikytas ir mes reikalavome, kad jis būtų išlaisvintas. Mes labai griežtai pasisakysime už e, piliečių teisę išreikšti savo nuomonę apie vyriausybės veiksmus. Taigi reikalavome, kad būtų e, išlaisvintas šis asmo. Sistema KPN. Pana Avi. Prekybos apivartinės taršos leidimai sistema Dohos darybų raunde buvo įsteigta kaip priemonė gyventinti Kyoto protokole numatytus tikslus. Tokiu būdu būtų galima skatinti pavyzdines įmonės ir nubausti tokias įmonės, kurios laikosi žalingos praktikos. Tačiau vis dėlto anglies išlakų mažinimo srityje ši priemonė pasirodė gana ribota. 2009 metais e, buvo pateiktas labai nerealistinis e, sąnaudų scenarius ir vieninteliai, kuriems ši sistema naudinga, buvo finansų makleriai. Atsiranda būtinybė e, iš naujo pradėti diskusijas dėl šios prekybos apivartinės taršos leidimo sistemos keitimo. Fotzenberg. E, Daugelis gyvena žemiaus skurdo ribos, todėl kad Europos Sąjungos e, vadovai nesugeba kovoti su, skurda, su skurdu. Milijonai žmonių gyvena e, žemiaus skurdo ribos ir e, vis dar kenčia nuo didelio nedarbo. 4 milijonai žmonių Graikijoje gyvena labai skurdžiai. 230 tūkstančių MVI Graikijoje privalėjo nutraukti savo veiklą. Um, padidėjo socialinė at atskirtis, laikas keisti situaciją, reikalinga ilgalaikė ES strategija, užtikrinanti tinkamą gyvenimo standartą Graikijoje. Ačiū, ponia Grapinė, vieną minutę. Ačiū pirmininkė, noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, būta mano šalyje e, tam tikrų su Bokulesku susijusių televizijos programų. 250 e, tūkstančių eurų kyšis buvo paimtas ir dabar vyksta š Teismo procesas tiksliau turėjo vykti keletą metų, tačiau sprendimas buvo priimtas labai greitai, nebuvo leista atsižvelgti į konstitucinio teismo sprendimą. Atsižvelgiant tik į vieno politiko parodymus, buvo priimtas šališkas sprendimas, buvo paskirtas dešimties metų laisvės ateimimo bausmės, padaryta daug kratų ir e, kratos padarytos net e, trečių asmenų namuose, kurie visiškai nebuvo susijęs su e, šiuo atveju. Tokiu būdu spaudos laisvė iškilo grėsmė. Ponas Sanį, ačiū, ponė pirmininkė. Nemanau, kad Reikia jums aiškinti, kokia sudėtinga yra situacija Ukrainoje, ypač finansinė situacija. Pastaruoju metu mes pritarėme asociacijos sustarimui su Ukraina, tačiau tai primeta ir tam tikrą atsakomybę. Pamenu, e, kad e, tai ne tas pats, e, kaip asociacijos sustarimas e, su, pavyzdžiui, Vengrija kažkada patvirtinta. Artėja žiema ir žmonių gyvybėms ta grėsia pavojus. ES turi rimčiau vertinti šios klausimus. Manau, kad e, ankstyvas įspėjimas yra geriau negu bandymas išspręsti viską vėliau. Ačiū toliau, ponia Valina. Gracias, presidenta. Vamos a celebrar mañana. Ačiū pirmininkė. Rytoj bus minima e, diena skirta kovai prieš e, smurtą lyties pagrindų. Pagal esamus duomenis 62 milijonai moterų Europoje yra nukentėjusios nuo vyrų smurto. Kadangi Europa pradės realiai vykdyti kažkokią politiką šioje srityje, o ne tik kalbėti apie tai. Tai yra žmogaus teisų pažeidimas, negalime su tuo susitaikyti ar nusisukti, nusuktektis kitur. Reikia raginti ES, kad visos šalis e, ratifikuotų Stambulo konvenciją. Turime padinti išteklius e, kampanijoms prieš e, tokius nusikaltimus o ne mažinti tas išlaidas kaip Ispanijoje. Taigi reikia šią rykštę panaikinti e, visiems laikams. Ačiū toliau, ponas Fernandės. Ačiū, ponė pirmininkė. E, po kelių dienų e, komisija parlamentui pateiks investicijų programą, o tai yra iš anksnės sąlyga. Buvo tam, kad ponas Junkeris būtų patvirtintas kaip komisijos pirmininkas. E, manoma, kad bus e, rasta kažkur tai 300 milijardų eurų, tačiau ne, nekalbama apie kriterijus, pagal kuriuos įvairius projektai e, gaus finansavimą. Ispanijoje buvo nutekintas pranešimas, pagal kurį vyriausybė skatina kai kurias programas be autonominių vyriausybių žinios komisija ir monas Timmermansas turi užtikrinti, kad parenkant projektus būtų laikomas neutralumo principo, kad būtų taikoma skaidri procedūra, įtraukiant e, regionų atstovus. Ačiū, toliau panas Tokio. Romániában 25 évvel ezelőtt bukott meg a Ceausescu diktatúra. Čiaučiaskų diktatūra žlugo Rumunijoje prieš 25 metus. Geriausia jubilėjaus dovana šiandieną buvo Klauso Johaneso išrinkimas, tai yra liberalo demokrato išrinkimas, kaip prezidento, šalies prezidento išrinkimas. Ilgą laiką buvę komunistai valdė šalį ir Viktoro Pontos socialistų kandidato pralaimėjimas buvo labai didžiulis smūgis šalies komunizmo atkūrimui ir didelė galimybė demokratiniams pokyčiams. Rinkimų metu mes pajautėme taip vadinamąjį Obamos poveikį, nes prieš 25 metus Timor Šuo, o šį kartą Transilvanija suvaidino labai svarbu vaidmenį siekiant pokyčių Vengrai ir vokiečiai buvo persekiami Čiaučeskų režimo ir taip pat e, rumūnai nuo to nukentėjo. Dabar visi balsavo už Klausą Johanesą. Manikins. Ačiū, ponė pirmininkė. Praeitą penktadienį visa Latvija pažymėjo Rygos Solitude rajono tragišką nelaimę, kai prieš vienerius metus e, Maksimos parduotuvės stogas nugriuvo ant žmonių galvų, 54 žmonės žuvo, įskaitant tris gelbėtojus, tragedijoje 20 vaikai neteko vieno tėvų, vienas vaikas neteko abiejų savo tėvų. Tai buvo vienas baisesnių nelaimingų atsitikimų visoje Latvijos istorijoje. Tai nebuvo terorizmo išpolis, tai nebuvo gaivalinė nelaimė, tai vyko taikos e, metu, praėjo vieneri metai, tačiau Latvijos vyriausybė dar nieko nepatraukė atsakomybėn visuomenė, žiniasklaida net nežino, kas už tai kaltas. Ir ne, neaišku, kada policija, prokuratūra baigs tyrimą. Dabar Latvijos vyriausybė jau net neišmoka socialinių išmokų žuvusių artimiesiems. Bet niekas jau nesugražins 54 žuvusių. Ačiū, e, panas Bokovič. E, spoštovana predstojoča, želim postaviti vprašanje okoli. Pone pirmininke, Turiu klausimą dėl laiko keitimo. Europoje buvo patvirtinta ta laiko keitimo sistema ir pagrindinis tikslas buvo taupyti energiją. Bet dabar, kaip žinome, pasikeitė į žmonių įpročiai, įpročiai pasikeitė žemės ūkio veikla, transporto veikla ir dabar mes nesame taip jau priklausomi nuo to laiko pakeitimo. Vakare, kiek sutaupai, prale... tiek suvartoji ryte tos elektros energijos. Taigi, pažiūrėjau, žmonės Amerikoje, Azijoje atsisakė tokio laiko keitimo. Ir mums e, tai yra labai aktuolus klausimas, nes žmonėms e, tai trikdo miegą ir aš kreipiuosi į komisiją su prašymu surenkti diskusijas apie uh, E, to laiko keitimo e, tikslingumą. Doamna președintă, mă uit. Pone Pavel. Ačiū, ponė pirmininkė. Yra nerima keliančių skaičių dėl jaunimo nedarbo. Ir man įdomu, ar tokie žmonės gali ko nors tikėtis iš ateities. Aš esu jauna parlamentarė ir puikiai suprantu, ką jaučia jaunoji karta, su kokiamis problemomis jis susiduria, trūksta pasitikėjimo. Uh, institucijomis ir panašiai. Jaunai kartai reikalingas Europos parlamentas, kitos ES institucijos, kad jos išdrįstų kažką padaryti jų e, gyvenimo labui. 5,3 milijono jaunų žmonių ES neturi darbo, mes turime kažką padaryti jų labui. Ir taip pat mes turime padidinti jaunimo garantijų finansavimą, daugiau investuoti, investuoti protingiau. Kiekvienas eurocentas, kuris yra investuojamas į jaunųjų, kar, jaunosios kartos potencialą, yra investicija į ateitį. Mes turime atverti Europą tarptautiniams transnacionaliniams projektams ir numatyti programų skirtų jaunai kartai finansavimą. Aš manau, kad jaunoji karta turi būti skatinam aktyviau dalyvauti Europos gyvenime. Ačiū, baigiame vienos mintės pasisakymus. Darbo tvarkė yra paskelbta ir patalpinta tinklapyje. Posėdis laikinai nutraukiamas. Gero vakaro visiems.